Ačiū, pirmininkė. Nuolatinės darbo grupės pirmininkė. Ekonomikos reikalų komitete aš tikiuosi artimo bendradarbiavimo su jumis. Tikiuosi, kad tie, kurie sekė šiandienės diskusijas, suprato esminį stiprų dalyką, kuris, manau, išriškėjo visose klausimuose, būtent, kad Europos parlamentas visapusiškai remia sąžiningą konkurenciją. Siekiant neutralaus, bešališko konkurencijos taisyklių įgyvendinimo. Ir taip pat aiškiai suprantant, kaip konkurencijos politika turėtų padėti, pagelbėti įvairiose kitose srityse. Aš, aišku, esu jums skolinga ir turiu padėkoti pirmiausia už kantrybę, nes nei visus klausimus atsakiau labai konkrečiai. Aš tikiuosi, kad galėsime grįžti prie tų klausimų ir temų ir tikiuosi, kad jūs įvertinote tai, kad aš bandžiau atskleisti savo vertybės ir principus. Ir tai galėtų būti mūsų bendradarbiavimo per ateinančius penkerius metus pagrindas. Bet manau, kad tas dalykas, kuris išiškėjo šiuose klausimuose, yra galimybės ir pažadas, kad konkurencijoje, konkurencijos politikoje sieksime ir augimo, ir darbo vietų, ir daugiau investicijų, ir tikiuosi, kad žmonės taip pat suprato ir visi mes čia suprantame, kiek daug reiškia piliečiams skaitmenė ekonomika ir kaip svarbu, kad čia irgi būtų užtikrinama laisva konkurencija ir kad nebūtų jokių dominuojančių pozicijų. Nes tai yra taip svarbu vartotojui. Nes ir kompiuteriams taip pat, kompiuteriai irgi kaip gyvena savo gyvenimą. Uh, Bet, na, nenorėjau, nenorėjau tą pasakoti, bet papasakosiu. Rengdamasi klausimams, skaičiau, domėjausi įvairiais sutrumpinimais. Dvigubas, dvig, dvigubas airiškas ir e, olandiškas samuštinis ir panašiai. Ir išgirdau tokią vieną pastabą langus dangstantys sprendimai. Ir galvojau, na, kas šitokio įdomaus. Ir taip supratau, nes langų gamintojai turi kartelį ir yra susitarę dėl, dėl langų montavimo kainų. Tai čia ir yra langų montavimo sprendimas. Ir čia buvo baudos skirtos kelioms stambioms įmonėms ir dabar viskas persikėlė į teismus. Tai aš tiesiog uh, norėjau papasakoti tą savo patirtį. Na ir dar vienas dalykų, kuris man padeda. Tiesiog e, supratimas, e, kiek daug gali duoti konkurencija ir bendradarbiavimas. Aišku, ir konkurencija turi ribas, ir įstatymai turi ribas, ir taisyklės turi ribas, bet tai tik tai rodo, kiek daug galime pasiekti dirbdami dirbdami iš vien kartu ir oficialiai ir neoficialiai parlamentas ir komisija dirbdami kartu šioje srityje. Ir kaip aš sakiau, nekartą aš žadu, pažadu tą ir daryti. Aš esu dviejų ministrų, dviejų kunigų ir Danijos bažnyčios dukra. Ir viena jų vertybių yra ta, kad jie visuomet sutinka tuos, kurie ateina. Labai džiaugiuosi, kad jūs e, šiandien atėjote į tos klausimus. Because I, I think it shows the dedication, which is actually and truly there. And uh, one of the other things that I do. Dar vienas dalykų, ko tikiuosi Tikiuosi, kad mano mintys nepasiklydo vertimuose. Aš bandžiau aiškiai kalbėti, tikiuosi, kad vertėjai e, vertė dar aiškiau. So, honorable members, chairman. Gerbiami parlamentarai, pirmininkė, dėkoju už kantrybę. Ačiū. Laukiu tolesnių darbų. Thank you to Margaret Vestager, thank you for the patient to all the colleagues. Ačiū kolegos, ačiū visiems už kantrybę, posėdį baigiame. Po pusvalandžio prasidės vertinimo posėdis, kuris bus uždaras. Ačiū, šis posėdis baigtas.